Se prendiamo posto cominciamo, grazie. Prašau visų susėsti. Allora, l'approvazione, buongiorno a tutti. Sveiki visi. Reikėtų patvirtinti darbo tvarkę. Jos projektą gavote 27 e, spalio dieną. Atsiprašau, sako pirmininkas, e, lapkričio 7. -ąją. E, tik norėčiau jūs dar informuoti, kad galima klausytis transliacijos ir taip pat, kad mes e, e, galėsime klausyti viską, išskyrus patvirtinimą e, naujojo OLAF direktorius. O dabar svarbiausias dalykas - audito rūmo ataskaita dėl 2009 finansinių metų. Ponas Kaldera pristatys šį klausimą. Aš jį sveikinu atvykusi, tačiau prieš suteikdamas jam žodį norėčiau dar jums priminti kad pas mus lankosi ne tik pirmininkas, bet ir kiti auditorumų nariai. Ir norėčiau Jums pasakyti, kad šis e, įvykis yra vienas iš svarbiausių biudžeto kontrolės komiteto veikloje. Mes e, turime galimybę išklausyti tai, ką nuveikė viena iš svarbiausių institucijų Europos Sąjungoje. E, tai yra audito rūmai. Bus pristatyta dabartinė padėtis E, kokio bus papasakota apie veiklą, apie institucijų būklę ir valstybės narės. Ataskaita mums e, suteiks išsame informaciją, detalę informaciją. Išklausysime, aišku, rūmų pirmininko. Ir dar noriu pasakyti, kad e, ataskaitą rengiant reikėjo dėti labai daug profesionalaus darbo, kad mes dabar galėtume suvaidinti savo vaidmenį ir padaryti politinės išvadas, galvodami, kaip ateityje pagerinti situaciją ir kaip ES lėšas būtų galima geriau panaudoti, veiksmingiau panaudoti ir užtikrinti skaidrumą reikia e, siekti, kad e, mažėtų E, pažeidinėjimo atveju, kurių dar vis pasitaiko dėje. Ir mes turime, aišku, kovoti su bet kokiomis sukčiavimo apraiškomis. Dabar sveikinu pirmininką Kaldeirą ir suteikiu jam žodį. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, gerbėmėjai nariai, ponios ir ponai. Man iš tikrųjų labai didžiulė garbė tenka uh, pristatyti Jums, Jūsų komitetui šiandien Europos audito rūmų metinę ataskaitą apie ES biudžeto įgyvendimą ir metinę ataskaitą apie Europos vystimosi fondą 2009 finansiniams metams. Atėjo galimybė įgyvendinti rimtas reformas. Lisabonos e, sutartis pradėjo šį procesą 2009 metais. E, finansinio reglamento peržiūros projektas apibrėžia gairės e, šiems metams, tačiau kiti metai taip pat bus labai svarbus formuojant finansinio valdymo principus ateičiai. Norėčiau pateikti Jums keturias pagrindinės mintis susijusias su šių metų metinė ataskaita, o paskui e, pakalbėsiu apie platesnės išvadas ir rekomendacijas susijusias su nesenomis mūsų nuomonėmis, kurios yra labiausiai susijusios su mano minėtų reformų procesu. Svarbiausia žinia būtų tokia. 2009 metų ataskaitų patikimumas, teisėtumas, e, sandorių, lyginimas su šių metų rezultatais ir ankstesnių metų rezultatais, būklės taip pat e, daugiametės klaidų taisimas. Pirmiausia, dėl sąskaitų e, mes padarėme išvadą, kad ES ataskaitos e, teisingai ir sąžiningai atspindi finansinę padėtį ir operacijų rezultatus bei grinųjų pinigų srautus. Jau trečius metus iš eilės audito rūmai nustatė, kad ataskaitose nėra rimtų e, e, nusižengimų ir dėl to jos yra patikimos. Tačiau tai nereiškia, kad nėra uh, E, pavojaus, kad ateityje bus kas nors neteisingai atspindėta. Yra galimybių dar patobulinti e, atskaitomybės sistemą. Atsiprašau, apskaitos sistemas tam tikrose generaliniuose direktoratuose komisijos, ypač e, galvojant apie iš anksinį finansavimą ir metų pabaigos apskaitą. Dėl teisėtumo ir mes nustatėme, kad e, pajamų pusėje nebuvo e, žymių pažeidimų ir taip pat, kad įsipareigojimuose nėra rimtų pažeidimų. Aš dar norėčiau Jums pasakyti, kad mokėjimai iš biudžeto e, dažnai kenčia nuo klaidų, išskyrus dvi išlaidų sritis. Tos dvi išimtis yra administracinės išlaidos, kur sistemos jau daugelį metų e, nustatomos atitinkančios finansinį reglamentą ir ekonominiai bei finansiniai reikalai. Visose kitose išlaidų srityse arba politinėse grupėse mes e, nustatėme gana ženklų klaidų lygį. E, žemės ūkio ir gamtinių išteklių srityje, tai sudaro beveik pusę biudžeto, mes įvertiname, kad klaidų lygis yra nuo 2 iki 5 procentų ir tai yra e, aukščiau daugiau negu pernai. Tačiau rezultatas atitinka mūsų vertinimus per pastaruosius dviejus metus ir nustatėme, kad sistemos yra veiksmingos ir tik iš dalies. Daugiausia klaidų e, pasitaiko dėl to, kad yra nustatoma, kad deklaruojama penelyg daug žemės ir mes e, rekomenduojame sumažinti klaidų pavojų, gerinant informacijos kokybę, skaičiuojant e, žemės plotus ir mo, išmokas. Ir sustiprinant e, taisyklės dėl žemės panaudos ir uh, priežiūros. Sanglauda yra antra pagal dydį politinės sritis, jis sudaro beveik trešdalį biudžeto ir tai yra vienintelė biudžeto sritis, kurioje numatomas klaidų lygis yra didesnis negu 5 procentai. Daug, maždaug 3 ketvirčiai nu, klaidų yra susijęs su nacionaliniu valdžios institucijų nesugebėjimu taikyti taisyklės dėl viešojo pirkimo. Kiti dalykai yra daugiausiai susijęs su um, e, išlaidų apmokėjimo e, susijusių su e, kaštais. Mes numatėme, kad beveik trešdalis klaidų galutiniuose ir tarpiniuose mokėjimuose gali būti pašalintos valstybių narių prieš patvirtinant išlaidas komisijai. Auditas rodo, kad jos turi pakankamai informacijos, kad galėtų tą padaryti. Apskritai, Mes e, manome, kad sistemos sanglaudos politikos srityje yra tik iš dalies veiksmingos ir pateikėme komisijai keturias rekomendacijas. Pirmiausia, paskatinti nacionalinės valdžios institucijas taikyti teisingus mechanizmus e, prieš pateikiant e, paraiškas išlaidoms padengti. Antra, užtikrinti, kad tinkamos, e, nustatant tinkamas išlaidas reikia taikyti procedūras, kurios atitiktų visas taisyklės. Trečia, reikia užtikrinti veiksmingą nacionalinių valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimą 2007-2013 metų laikotarpiu. Ir ketvirta, e, atidžiai sekti, kaip valstybės narės taiko ES direktyras viešųjų pirkimų srityje. mokėjimai mokslinio tyrimo energetikos ir transporto srityje taip pat yra, mm, juose pasitaiko nemažai klaidų ir sistemos yra tik tai iš dalies veiksmingos. Kaip ir 2008 metais mes e, manome, kad e, klaidų lygis yra nuo 2 iki 5 procentų. E, dauguma klaidų šioje politikos grupėje susijęs susiję yra su pernelyg didelių kaštų paraiškų apmokėjimu e, įvairiuose mokslinio tyrimo pro, projektuose. E, jeigu pasižiūrėsime į politikos grupę išorės pagalba, vystimasis ir plėtra, padėtis yra panaši kaip ir pernai, e, mokėjimuose pasitaiko klaidų ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos. Ir numatoma paklaida, yra, klaidų lygis yra tarp 2 ir 5 procentų. Tačiau mes taip pat nustatėme, kad dažnai yra nesilaikoma ir viešųjų pirkimų taisyklių. Mes rekomenduojame komisijos atskiriems generaliniams direktoratams, kurie susijęs su šie sityje, spręsti konkrečias problemas vidaus kontrolės sistemose. Išorės pagalba yra teikiama Europe Aid per Europos vystimosi fondus. Dėl jų e, mes paskelbėme atskirą metinę ataskaitą. 2009 metams mes pateikėme e, nuomonę, e, besalginę nuomonę dėl sąskaitų patikimumo ir teisėtumo. Tačiau reikia pasakyti, kad sistemos yra tik iš dalies veiksmingos. Galiausiai dėl ES biudžeto srities švietimas ir pilietybė mes nustatėme, kad komisijos sistemos e, leido padaryti nemažai klaidų, kurios buvo nepastebėtos ir nepataisytos ankstesniais programavimo laikotarpiais, pasibaigusiais 2009 metais. Jeigu pasižiūrėsime į e, šių metų rezultatus ir palyginsime juos su ankstesniais metais, pamatysime, kad daugiausia pokyčių įvyko sanglaudos srityje. Dabar aš norėčiau padaryti trečią tokį svarbų pranešimą susijusi su šių metų um, metinė ataskaita. E, sanglaudos politi e, politikos srityje e, galimų klaidų lygis yra daug žemesnis negu ankstesniais metais. Ir viso biudžeto atžvilgių mūsų nuomonė klaidų lygis taip pat sumažėjo pastaruosius metus. Tačiau reikia atsargiai tai žiūrėti prieš darant kokias nors galutinės išvadas apie e, tendencijas anglaudos srityje. Mes žinome, kad e, vienais metais ir kitais metais situacija gali būti labai skirtinga. Ir 2009 metai pasirodė sa labai skirtingi nuo 2008 metų. Tačiau sanglaudos srityje E, klaidų sumažinimas e, iš tikrųjų buvo reikšmingas. Ir, o taip pat reikia pasakyti, kad padidėjo klaidų lygis žemės ūkio ir gamtinių išteklių sityje. O biudžeto apskritai atšvilgių klaidų lygmuo yra mažesnis 2009 metais negu 2008 metais. Tačiau niekas e, negali garantuoti, kad ši tendencija tęsis. Kaip aš sakiau anksčiau, sistemos išlieka tik iš dalies veiksmingos visose politikos grupėse išskyrus administracinės išlaidas. Tuo pačiu metu mes turėtume taip pat pripažinti, E, daugiametį pobūdį valdymo ir kontrolės principų. 2009 metų mokymų klaidas galima nustatyti ir ištaisyti ateinančiais metais, kadangi vykdoma daugiametė korekcinio mechanizmo sistema, taikoma ši sistema. Todėl Mes labai e, ateičiai išnagrinėjome komisijos pateiktą informaciją apie susigražintas sumas ir korekcijas. Nors komisija devintaisiais metais ėmėsi pozityvių žingsnių siekdama pagerinti informaciją apie korekcijas sąskaitose, sąskaitoje, atsiprašau, sąskaitose, ši informacija nėra visiškai patikiama, todėl kad tokiuose sritise kaip sanglauda, uh, E, valstybės narės kartais nepateikia komisijai teisingos informacijos. Be to, dažnai finansinės korekcijos e, primestos komisijos valstybėms narėms e, nebūna teisingai atliktos. Rūmai todėl rekomenduoja, kad valstybės narės tobulintų savo sistemas pranešimo apie pataisimus ir e, kad komisija apsvarstytų, kaip būtų e, galima e, patobulinti, patobulinti finansinio ataskaitų gairias, kad būtų galima užtikrinti, kad visa atitinkama informacija būtų tinkamai atskleista ataskaitose. Informacija turiu galvoje apie daugiamečius koregavimo mechanizmus ir jų vykdymo. Ir dabar pagrindinė žinia komisija patobulino būdus informacijai pateikti apie susigražinamas netinkamai išmokėtas sumas, apie kitas korekcijas, tačiau vis dėlto informacija nėra visiškai patikima ir komisijos duomenis apie pataisinimus dar negali būti palyginti prasmingai su rūmų E, nustatytą paklaidų e, normą. E, gerbėmieji yra nemažai iniciatyvų, kurios teikia mums galimybę gerinti finansų valdymą ES ilgo laikotarpiu. Komisija jau pateikė naują redakciją išdėstytą finansinio reglamento projektą, paskelbė ES biudžeto peržiūrą ir Vėliau e, numato pristatymą 11 metais e, reglamento projekto skirto daugiamečiai, daugiamečiai sistemai, e, taip pat numato pateikti sprendimą dėl savo išteklių, teisėkūros pasiūlymus dėl politikos ir programų apimančių pagrindinės išlaidus rytis kitų programavimo laikotarpių. Ir, uh, Žinoma, pagrindinė e, mintis e, šios dienų, e, šių metų metinės ataskaitos yra patvirtinti išvadas ir rūmų rekomendacijas pateiktas išvadoje metų pradžioje apie pagrindinę riziką ir iššūkius. Uh, ES finansų valdymui tobulinti. Pirmiausia, reikėtų pažymėti, kad paklaidų norma ir toliau išlieka labai aukšta tam tikros ES biudžeto dalise, konkrečiai kalbant apie sanglaudos politiką. Antra, mūsų nuomonė klaidos daugiausia yra E, nulemtos neteisingų paraiškų e, dėl išmokėjimų pateiktų paramos e, gavėjų, tai taip pat lėmė viešųjų pirkimų klaidos. Trečia yra pora būdų, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Tai būtų geresnės valdymo sistemos, įskaitant geresnę sistemą išmokėjimams susigražinti ir finansinėms korekcijoms, tai taip pat galėtų būti taisyklių ir um, reikalavimų supaprastinimas. Ketvirta, um, rūmai mano, kad dalis pasitaikančių problemų, pasikartojančių problemų ypatingose ataskaitose apie atskiras E, e, programas. Tai yra pastebima ir kad būtų galima išspręsti šias problemas. Teismas e, siūlo taikyti principus tam tikrus, peržiūrint išlaidų programas, užduodant tos klausimus, kokia bus europinė pridėtinė vertė, ar tikslai yra aiškus, ar sistema yra pagrįsta, ar atskaitomybė yra aiškiai, trumpai tariant tai turėtų būti mūsų pagrindinis prioritetas gerinti um, e, išlaidų kokybę, reikėtų supaprastinti e, teisės aktų um, nuostatas įdėkti labiau ekonomiškai našesnės kontrolės sistemą, kas, sistemas, kad būtų galima mažinti klaidos riziką. Tai žinoma padėtų labai patobulinti darbą rengiant sektorių teisės aktų pasiūlymus, rūmai būtent ten um, siūlo taikyti e, principus ir rekomendacijas, kurias pateikė Rumai, ne tik tai todėl, uh, kad tai apibrėžia tinkamumo taisyklės, uh, kurios nustato išmokėjimo sąlygas, bet, bet taip pat nustato valdymą, kontrolę ir au, audito tvarką gerbėmieji. Uh, siekiant užtikrinti, kad Europos mokesčių uh, mokėtojų um, lėšos būtų išleistos optimaliai per ES e, e, biudžetą. E, tai reiškia, kad mes turime visi labai didelę atsakomybę Tai didelė atsakomybė komisijai, nes jie siūlo teisės aktus įgyvendina biudžetą, tai atsakomybė valstybėms narėms, nes jos valdo apie 80 procentų ES biudžeto, tai atsakomybė tarybai ir parlamentui, kaip teisėkurininkams ir e, institucijoms tvirtinančioms e, biudžeto vykdymą, tai taip pat atsakomybė ir audito e, rūmams. Ir žinoma, audito rūmai ir, ir toliau sieks aktyviai dalyvauti, dedant pastangas, užtikrinti, kad ES lėšos būtų išleistos tinkamai, renks savo išvadas, ataskaitas, kurių vieną šiandien ir pristatau. Dėkui. Dėkuoju pirmininkui Kalderai. Taigi pradėjome darbą biudžeto kontrolės komitete, kuris dabar e, suteiksiu žodį ponui Makakis ir žodis komisarui. Gerbiamas pirmininkė Kaldera, komiteto pirmininkai, komiteto nariai, auditorumo atstovai. Ataskaita ir komisijos atsakymai buvo parengti po išsamių diskusijų tarp auditorumų ir audituojamųjų. Todėl noriu padėkoti pirmininkui Kalderiu, taip pat auditorumų nariams už jų puikiai atliktą darbą. Auditorumų metinė ataskaita nurodo labai daug rekomendacijų ir išvadų dėl įvairių ES politikų sričių. Tai yra ne tik tai e, profesionalus įvertinamas mūsų dabartinės situacijos, bet taip pat tai yra dokumentas, kuriuo galėsime remtis ir pasimokyti juo, iš jo rengdami savo e, politikos įvairių sičių biudžetus ateityje. Audito rūmai pastebėjo padarytą pažangą ES biudžeto kontrolės srityje, biudžeto valdymo srityje. Matau ir teigiamų žinučių, taip pat ir kritikos. Ir žinoma, tiek komisija, tiek aš esame įsipareigoję pasistengti gyvendinti visas auditorumų pateiktas rekomendacijas. Noriu atsakyti į pagrindinės auditorumų pateiktas e, rekomendacijas, kurios neprieštarauja pačios komisijos padarytoms išvadoms ir nuomoniai dėl ES biudžeto valdymo. Visų pirma, dėl metinių ataskaitų ir dėl tos teigiamos nuomonės rūmai įvertino ES sąskaitas kaip sąžiningas ir teisingas. Komisija yra, žinoma, labai patenkinta tokiu rezultatu, kadangi jis patvirtina mūsų ap, aps, atskai, apskaitos e, priežos sistemos efektyvumą. 2009 metų ataskaita suteikia dar daugiau informacijos apie lėšų susigražinimą ir dar būtinus teisytinus E, dalykus ir tas rekomendacijas išvelgsime. Auditorumai taip pat e, išryškino kai kurias silpnybės, kurios paaiškėjo šių metų biudžete. Taip pat e, tai yra susijęs su duomenų kokybė kai kuriuose vietinėse sistemose. Komisija yra pasiryžusi spręsti nustatytas problemas ir toliau tobulinti savo dabartinę apskaitos praktiką. Taip pat norėčiau pastebėti svarbiausius skaičius iš 2009 metų metinių at, at, ataskaitų. Pervišis buvo 2,26 procentai, tai yra truputį daugiau negu ankstesniais metais, tai yra dėl išaugusių išlaidų daugelies ryčių. Ir didžiausios sąskaitos e, atėjo iš Europos socialinio fondo. Kalbant apie pajamų ir išlaidų e, ataskaitą, matome 7,2 milijardų eurų išlaidas. Atsiprašau, išmokos. Tokie skaičiai atsirado dėl dabartinės ekonominės situacijos. Finansavimas išaugo 9,5 milijardais eurų dėl struktūrinių fondų išmokų trečiojo etapo ir kurias galutinai yra numatytas iki 2013 metų. Dabar išmokos sudaro 48,8 milijardų eurų. Finansinės atsakomybės sumažėjo iki 37,2 milijardų eurų. Taip atsitiko dėl darbuotojų atlyginimų pokyčių. Atsiž... Kalbant apie sandorių reguliarumą ir teisėtumą, džiaugiuosi, kad matomos teigiamos tendencijos ir klaidų normos e, po truputį mažėja, nors jos vis dar išlieka pakankamai aukštos. Mūsų įsipareigojimai viso biudžeto srityje ir išmokos susijusios su ekonominė ir finansinė e, veikla yra teisėtos ir reguliarios. Tvark. rūmai pastebėjo, kad mažėja klaidų norma mokslinio tyrimo, energetikos ir transporto srityje. Žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje nor, klaidų norma yra maždaug 2 procentai. Rizikos, kurias nustatė auditorumai, mums yra žinomos ir komisija stengiasi jas šalinti. Jas yra bandoma spręsti e, specialia sistema, kuri yra numatoma, kad būtų išvengta pervišinių išmokų. Kaip jūs žinote, komisija praėjusį penktadienį nusprendė 500, 578 e, milijardus eurų susigražinti, tai yra tie pinigai, kurie yra panaudoti neteisingai Europos, Europos Sąjungos šalyse narėse. Komisija nori pastebėti, kad švietimo ir kultūros srityje uh, klaidų norma yra taip pat maždaug 2 procentai. Čia yra padaryta pažanga dėl to, kad buvo stengiamasi e, ieškoti klaidų ir jas taisyti. Mes suprantame, ką sako auditorumas, rūmai, kad didžiausias didžiausia klaidų norma vis tik sviruoja tarp 2 ir 5 procentų. 95 procentai išmokų vykdomos be klaidų. Jūs turbūt suprasite ir pritarsite man, kad tai yra labai teigiamas vertinimas, tai yra įvertinimas mūsų pastangų e, stengtis išvengti klaidų. Tokie teigiami rezultatai buvo pasiekti dėl to, kad buvo stengiamasi mažinti klaidų normą sanglaudos rytyje. Ši pažanga atspindi mūsų griežto požiūrio, griežtą požiūrį, kur bandome kontroliuoti e, išmokas ir taisyti situaciją tose, toje, tose srityse, kur klaidų lygis yra didžiausias. Toliau, toliau yra vykdoma atitikties vertinimo procedūra ir ji nebus baigta, kol komisija nebus, ne, neįvertins galtinai visų valstybių narių taikomų sistemų. Dėkojame. Aš e, sutinku su e, pirmininko kalderos e, perspėjimais dėl e, klaidų lygio pasiskirstimo. Jeigu pasižiūrėsime 7-13 metų e, finansavimo laikotarpį, tai noriu pasakyti, kad kontrolės e, rizikos sistemos priemonės yra veiksmingesnės negu kad ankstesniais laikotarpiais, ypač jeigu žiūrėsime į metinį pagrindą. Mes turime gauti ir gauname patikimą informaciją apie finansinės korekcijas ir lėšų susigražinimą. Audito rūmai pripažįsta, kad informacijos kokybė apie susigražintas sumas, kuri atsispindi, kuri atsispindi ataskaitose, turi būti patobulinta. E, jeigu pasižiūrėsime į e, lėšas susigražintas e, vykdant projektus ten, kur buvo padaryta klaidų, tokių lėšų padaugėjo ir tai rodo, kad valstybės narės yra pasiryžusios pagerinti padėtį. 2009 metais korekcijų lygis išaugo iki 3,3 milijardų eurų. Aš sutinku su audito rūmais, kurie sako, kad reikia pagerinti valstybių narių sistemas, pagal kurias jos informuoja komisiją apie klaidas ir susigražintas sumas iš gautinių naudos gavėjų. Mano nuomonė, reikia siekti sukurti atsiperkančius nebrangius kontrolės mechanizmus nes kartai sudėtingos taisyklės yra susijusios su didelėmis, su, su klaidų pasitaikymu ir taip pat su valstybių narių teigiama, teikiama informacija apie e, klaidas ir korekcijas. Tačiau mes turime e, siekti, kad valstybės narės e, glaudžiau bendradarbiautų įgyvendindamos biudžetą ir aš skatinu tolesnį bendradarbiavimą pagal sutarties 317 straipsnį. Tačiau to nepakanka. Esu įsitikinęs, kad finansiniai veikėjai turėtų daugiau galvoti apie tai, kaip užtikrinti išlaidų panaud... lėšų panaudojimo kokybę. Programos turi būti vertinamos ne tik pagal tinkamumo taisyklės, labai svarbu galvoti apie ES veiksmų poveikį papildomą vertę mūsų piliečiams ir verslui. Todėl, rengdami biudžeto peržiūrą, skatiname e, poveikio akcento stiprinimą. O ir mes turime taip pat nustatyti tam tikrus indikatorius, kurie leistų mums įvertinti savo veiksmus. Uh, Gerbėmiai komiteto nariai, gerbėmiai auditorumų nariai, mes turime e, toliau dirbti siekdami sustiprinti pozityvius e, rezultatus ir taip pat mažindami klaidas, kurias nustatė auditorumai. Aš e, jums e, pavasarį esu pateikęs savo darbo tvarkę kovos su sukčiavimu e, e, finansinės pažinimais srityje iki 2010 metams. Ir aš tikiuosi, kad mes e, užsitikrinsime e, pozityvų pagrindą savo veiksmams. Galiu pasakyti Jums, kad mano darbo tvarkė išlieka aktuali mūsų veiksmams ateityje. Baigdamas noriu pasakyti, jog esu patenkintas, kad 2009 metų metinė ataskaita patvirtina, kad mūsų pastangos duoda rezultatų. Ji yra labai savalaikis indėlis į mūsų siekį užtikrinti veiksmingesnį ES biudžeto finansinį valdymą, kuris turėtų mus parengti e, kitoms ateities programoms. Tai tiek, ponios ir ponai, ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju komisijos nariai šiemetai. O dabar žodis ponai Hatsimarkakiai pranešėjai. Labai ačiū. Dėkoju auditorumų pirmininkui ir komisijos nariui. Ypač norėčiau padėkoti auditorumų vadovui už puikų pasisakymą komitete. Jūs pirmininkė sakėte, kad pastebimos pozityvios tendencijos, nes e, mažėja klaidų norma ir mes labai džiaugiamės, kad taip yra. Komisijos narys ponas Šemeta tęsė darbą, kurį pradėjo komisaras Kalasas ir mes turime pripažinti, kad tai yra taip pat pozityvūs poslinkiai. Matome, kad pagerėjo padėtis sanglaudos srityje, o šiai sričiai skiriama daugiausiai išlaidų lėšų. Šiek tiek mm, praščiau yra žemės ūkio e, srityje. Bet sangl... grįžime prie sanglaudos, tai yra e, dalykai susiję su valstybėmis narėmis E, buvo žiūrima į didesnės šalis ir į mažesnės šalis e, Europos pietuose ir rytuose. Ir mes iš tikrųjų statistinė prasme e, matome gana neblogą vaizdą. Pirmininkė Jūs sakėte apie tai ir komisaras apie tai kalbėjo, kad e, gali būti, jog ta tendencija pasikeis ir mes turime būti budrus. Taip pat noriu pasakyti, kad neturėtume sumenkinti to fakto, kad žemės ūkio srityje klaidų pasitaikė nustatyta daugiau. E, galima pasakyti, kad spalva pasikeitė iš geltonos į raudoną. Jeigu e, būtų palaikytas dialogas tarp komisijos ir auditorumų, galbūt būtų buvę galima kaip nors tą padėtį šiek tiek pakeisti, pagerinti. E, taigi nesumenkinkime šio fakto ir tai atspindi liekančias esminės problemas šioje srityje. 80 procentų išlaidų yra susiję su bendru valdymu, tai yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir komisijos. Ir čia pasitaiko nepaprastai daug rimtų problemų ir dėl to reikia kažką daryti. Komisija galbūt pagaliau pradės bausti šalis, kurioje, kuriuose yra aiškių problemų, aiškiai matosi jos praeitie komisija leidosi tikinama politinių argumentų ir vis e, tęsdavo e, finansavimą tų projektų, kuriuose pasidaikydavo klaidų. 2005 e, metais atsirado galimybė nustatyti baudas. 1290 reglamentas, jo 17 straipsnis suteikia tokią galimybę. Jeigu pasižiūrėsime į Graikiją, į dešimt metų buvo siunčiami pinigai Graikijai, nežiūrint to, kad jie atsisakė įdėkti AJAX sistemą. Uh, Taigi reikia kažką daryti. Nepakanka vien pozityvios tendencijos, tai nieko nereikš, jeigu mes iš tikrųjų neįspręsime problemų. Kodėl mokesčių mokėtojai turi um, mokėti, apmokėti tokius dalykus, kai valstybės narės pažeidinėja taisyklės? Jeigu taip yra, tai joms turi būti skirtos nuobaudos. Mes dabar turime priemonių tą, tą padaryti ir reikia jomis pasinaudoti. Pirmininkė, jūs konkrečiai nieko neįvardijote savo pranešime, mes nežinome, kas yra tie blogiečiai, bet ponai, ponios ir ponai, jūs uh, turi, matote prieš save uh, ataskaitą ir jeigu pasižiūrėsite, pasižiūrėsite 111 jos uh, puslapį, tai pamatysite, kas yra kas. Uh, Kitaip tariant, pamatysite, kokios, kurios šalis turėjo daugiausiai gražinti ES biudžetą 2009 metais. Tai yra Ispanija, Graikija, Italija ir Jungtinė karalystė. Tai yra keturios praščiausiai pasirodžiusios šalys. Tačiau jeigu paskaitysime tarp eilučių, tikriausiai galėsime gauti ir kitos informacijos ir e, reikia galvoti, kas iš tikrųjų vyksta blogai ir kas komisijoje nėra visai gerai. E, ir kokie yra klaidų šaltiniai, kurie jau žinomi daugybę metų. Egzistuoja taisyklė 50-50, e, pagal kurią naudos gavėjas gražina tik 50 procentų, kitaip tariant, dalis lėšų grįžta mokesčių mokėtojui. Arba galima sakyti, kad mokesčių mokėtos apmoka už tas klaidas. Ir uh, du kart kenčia mokesčių mokėtojai, kadangi pastebimas žemas sumų susigražinimo lygmuo ir dėl to, kad jie galiausiai turi apmokėti išlaidas. Taigi reikia kažkaip padėtį pagerinti. Ne tik bendro valdymo srityje tarp komisijos ir valstybių narių pasitaiko klaidos. Mes praeitie dažnai sakydavome, kad valstybės narės yra kaltos, o komisija e, daro, atlieka valstybių narių darbą. Tačiau e, Dabar aišku, kad komisija taip pat yra atsakinga už e, neteisingas išmokas, kurios atliekamos valstybėse narėse. E, jeigu komisija yra išskirtinai atsakinga už išmokas, tai taip pat e, tose strityse reikia siekti pagerinti padėtį. Buvo minėta švietimo politika 24 5 procentuose iš e, pavyzdžio išimties nustatyta klaidų. Ir lėšos dažnai mokamos tiesiogiai komisijos, e, bainų programoms, mokykloms ir iš 13 atvejų imtyje šešiuose pasitaikė klaidos. Pirminkė, mes ką tik tai pamatėme ataskaitą ir norėčiau pasiūlyti, pakviesti komisijos narę Vasilijų, kadangi ji yra atsakinga už švietimą. Ir aš norėčiau iš tikrųjų išsiaiškinti, kas vyksta komisijai e, tiesiogiai bendraujant su piliečiais dėl inovacijų ir mokslinių tyrimų. Taip pat e, yra nustatyta klaidų šioje srityje. Aš ką tik sakiau, kad sutartis mums suteikia galimybės ir man kyla klausimas, kodėl komisija atsisako pasirašyti po veiklos ataskaitos santrauką. Generaliniai direktoriai pasirašo po šiais dokumentais, tačiau aš norėčiau, kad komisarai, kurie yra paskirti iš šiuos postus, taip pat būtų atsakingi už šią ataskaitą. Galbūt ponas Šemeta, kaip e, komisaras atsakingas už biudžeto kontrolę, galėtų ką nors pasakyti. Aš iš tikrųjų manau, kad reikia čia užtikrinti politinę atskaitomybę yra dvi išimtys. Valstybės narės atsisako pateikti nacionalinio valdymo programą Kitaip tariant, ministrai atsisako pasakyti, kad e, pinigai išleisti ES e, vardu yra panaudoti teisingai. Aš negaliu su tuo taikstytis. Jeigu esi išrinktas, tai turi prisimti atsakomybę už e, demokratinį mandatą, kuris yra tau suteiktas. valstybės narės savo audito sistemomis nepasitikė, aiškiai, kitokiu atveju jos e, pasirašytų. E, ir reikėtų, kad e, audito sistemos valstybėse narėse patobulėtų. Audito rūmai ataskaitoje sako, kad daugelie valstybių narių daug kur tokios audito sistemos neveikia. Nežiūrint pozityvių tendencijų, mano nuomonė yra nepriimtina, kad mes susidurėme su tokia situacija. Turėtume padėkoti kolegijai poniai Greslė, kuri Strasbūre praeitą savaitę mus pristatė Vokietijos audito sistemą. Mes galėjome susipažinti su šios sistemos darbu labai išsamei. Taigi ačiū, ponė Greslė. Grįžtu prie ataskaitos buvo pasakyta, kad e, tvarkingumas, teisėtumas yra klausimas, bet reikia e, pasidžiaugti tuo, kad kalbama daug ataskaitoje ir apie veiksmingumą. Ar komisijos programa yra veiksminga ir ar ji pasiekia savo tikslus? Mes kaip Europos nariai turime būti atskaitingi mokesčių mokėtojams už šios dalykus taip pat ir komisija tačiau kol kas veiksmingumas nebuvo įvertintas iki galo. Ir tai ar pasiekti, užsibriežti tikslai. Pone, šiemet aš norėčiau pakviesti Jūs pasinaudoti progą, kurią suteikia vertinimo ataskaitos. Ir pagerinti padėtį. Kiekvienas generalinis direktoratas yra nusistatęs kiekvienai programai tam tikrus rodiklius ir aš norėčiau pamatyti tam tikrus skaičius konkrečius. Manau, kad kiekviena programa e, turėtų būti išreikšta skaičiais, parodyta, kaip vykdoma kiekviena programa, pateikiant skaičius ir vertinimo ataskaita kartu su suvestinė ataskaita galėtų būti labai naudinga. E, reikės aptarti, ar galima bus patvirtinti išlaidas, bet galbūt yra pernelyg anksti tą daryti dabar. Egzistuoja naujos biudžeto taisyklės, vyksta dėrybos dėl biudžeto ir mes e, galbūt e, galėtume pakalbėti, ar reikia mums daugiau lėšų, daugiau pinigų. Šešioliktą kartą iš eilės audito rūmų ataskaita kalba apie tai, kad komisijos darbė yra klaidų, kartais labai rimtų ir mes turime uh, kelti klausimą, ar komisijai reikia duoti daugiau pinigų, kodėl komisija negali panaudoti turimų lėšų kur kas veiksmingiau. Jeigu pasižiūrėsime į gražinamas sumas, tai iš tikrųjų jos pritrenkiančios. Pasižiūrėkime į ataskaitos 12 puslapį ir pamatysite galbūt patį svarbiausią visos ataskaitos sakinį. Biudžetas, e, rimtos klaidos ir tik iš dalies veikiančios audito sistemos ar iš dalies veiksmingos audito sistemos. Man atrodo, kad mes turėtume susitelti ties šiuo teiginiu ir galvoti apie valstybės narės, apie komisiją, jų veiksmus, kai galvojame apie tai, ar padidinti ES finansavimą. Ir kai ši problema iškyla 16 kartą iš eilės, tai man atrodo, reikia rimtai pagalvoti. Dėkoju už jūsų pasisakymą, e, už jūsų išvadas, jūs pateikėte keturias pagrindinės mintis, sakėte, kad e, jeigu norime suteikti papildomas vertės, galbūt būtų verta supaprastinti viską. Aš iš tikrųjų labai e, nekantriai laukiu tolesnio, e, tolesnės diskusijos su jumis ir tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Pradedame diskusijas. Ponas Bats. Kolegos, gerimas auditorumų pirmininkė. Iš tikrųjų, pirmiausia, taip pat norėčiau padėkoti auditorumam už tikrai labai įsame ir visą apimančią ataskaitą, kurią, kuri mums buvo pateikta. Ir taip pat turbūt reikia paminėti, kad lyginant su 2008 metais dabartinė ES biudžeto lėšų panaudojimo e, ataskaita rodo, kad klaidų lygis yra ženkliai sumažėjęs. Tačiau iš tikrųjų sunerim, suneramino e, auditorumų pirmininko pateikta informacija, kad ir šiandieną, nežiūrint į labai daug mėginimų pateikti informaciją apie susigražintas sumas, ši informacija yra dar nepatikima. Ir visiškai sutinku su prieš tai mano kolega kalbėjusiu gerbimu Kaskamarakiju, kuris paminėjo apie tam tikras problemas dėl metai iš metų besitėsiančių tam tikrų ir klaidų, netitikimų audito institucijose esančių skirtingų taisyklių egzistavimo. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tai yra didelis busimos e, Europos komisijos e, darbo sfera. 2009 tai praktiškai yra prieitos dar kadencijos ir ko gero prieito dar ir Europos komisijos kadencijos veiklos ataskaita didelė dalimi, nes mes realiai pradėjom dirbti tik tais nuo rugsėjo mėnesio. Todėl iš tikrųjų mes irgi ateityje tikėsimės, kad Europos komisijos vaidmuo ir darbas šitoje srityje iš esmės pagerės. Aš nebenoriu kartotis, kur čia buvo kalba apie žemės ūkį, sanglaudos politiką, tačiau kalbant apie ekonomikos ir finansų reikalus, nors ir klaidų lygis yra nereikšmingas, tačiau vis dėlto šitiem e, klausimam Europos komisija arba mūsų Europos mokesčių mokėtojų pinigais buvo skirta beveik 700 milijonų eurų, iš kurių iš tikrųjų yra pastebamas taip pat gana didelis klaidų lygis, kalbant apie pateiktų išlaidų apmokėjimo tinkamumui e, finansuoti, kur iš tikrųjų net 62 procentai yra numatyta klaidų. Ir taip pat sritis tai yra viešieji pirkimai ir komisijos vidaus taisyklių pažeidimai. Mes apie viešuosius pirkimus, manau, kad kiekvienoje ir ES valstybėje, tiek ir komisijoje, tiek ir Europos parlamente kalbama metai iš metų. Ir šitas rytis reikalinga tam tikrų, aš manau, esminių pakeitimų ir netgi tam tikros politinės valios įdėgymo. Nes kai kuriuose valstybės iš tikrųjų galbūt jos ir trūksta šiandieną. Todėl e, mano klausimas būtų dabartiniam komisarui kokiu veiksmu komisija yra numačiusi imtis, kad iš tikrųjų tų klaidų lygis, kur eina kalba apie viešųjų pirkimų procedūrų pagerinimą, taip pat e, kontrolės sistemos efektyvumo, kai kur nebuvimo tinkamo, ypač tarpinių bei galutinių apmokėjimų e, patikrų valdyme. Ir pats pagrindinis klausimas, kada vis dėlto ir Europos parlamentas, ir visuomenė turės patikimą informaciją apie susigražintas sumas kurias privalo pateikti ES valstybės. Ačiū. Grazie. Collega Sondergaard. Øh, tak formand, <clears throat> og også... Ačiū pirmininkė ir dėkoju auditorumų pirmininkui už labai įdomią ataskaitos pristatymą. Žinoma, galima šiais klausimais diskutuoti ištisas valandas ir klausinėti, ar pasiekime pažangos ar ne, ar buvo padaryta žingsnių atgal. Iš tiesų viskas priklauso nuo dviejų dalykų - nuo mūsų atskaitos taško ir nuo mūsų lūkesčių. Kalbame apie ES sąskaitas turime pripažinti, kad situacija iš tiesų jau keletą metų yra nepavydėtina ir šita mintis jau buvo išsakyta. Ir mes, būdami mokesčių mokėtojų atstovai, mes turime tam tikrų lūkesčių ir mes norime, kad būtų daroma pažanga kiekvienais metais visose srityse. Ir iš tiesų džiugu matyti, kad kai kuriuose srityse ta pažanga yra daroma struktūriniai fondai, pavyzdžiui, arba sanglaudos fondas. Čia situacija gerėja, tačiau kitose srityse padėtis prastėja, kaip kad yra žemės ūkio srityje ir gamtinių išteklių srityje. Mes šiandien kalbame apie milžiniškus išteklius arba labai didelę pažangą, tačiau tikimės bent kokios pažangos kiekvienoje srityje. Žinoma, problema yra ta, kad tas mūsų atskaitie, atskaitos taškas nebuvo labai džiugus. Ir čia turiu klausimą, kurį norėčiau Jums užduoti. Galbūt nepakankamai atidžiai skaičiau dokumentą, neteisingai jį supratau, bet jeigu lyginame metinę ataskaitą 2008 metų su dabartinė metinė ataskaita, kur yra teigiama, kad daroma išlada, kad mažiausiai 11 procentų uh, išmokų nebuvo išmokėta. Man aš nematau šitų skaičių ataskaitoje. Žinau, kad tai yra pamatinis, pagrindinis dokumentas, bet norėčiau sužinoti, kodėl tų skaičių nėra. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie pačią klaidos savoką. Kas turima galvoje, kai sakome klaidų lygis? Nes jeigu vartojamas šis žodis, bent jau danų kalboje, klaida yra labai svarbus suklydimas. Šiaip klaidas darom, ga, daro visi. Ir jos paprastai nėra daromos savavališkai, arba ne visada yra daromos savavališkai. O auditų rūmai teigia, kad šitos klaidų lygis atsiranda dėl sąmoningo ir savavališko tam tikro elgesio. Tarsi e, bendrijos lėšos būtų tyčia naudojamos neteisingai. Aš norėčiau paklausti, keliais atvejais vis tik tos klaidos iš tiesų yra tyčinės. Galime pažiūrėti jūsų paminėtus pavyzdžius devintame puslapyje, bent jau dokumente Danų kalba, tai yra devintas puslapis, kurio kalbama apie gamtinius išteklius. Čia ataskaitoje yra teigiama, kad visose valstybėse narėse yra sistemiškai neteisingai skaičiuojama. Skaičiavimai atliekami neteisingai. Kai yra skaičiuojama e, plotai tų teritorijų, e, kurioms galima skirti išmokas susidaro įspūdis, kad tos klaidos yra daromos tyčia ir sistemiškai ir yra nuolatos ir tyčia teikiama neteisinga informacija. Kokia iš tiesų yra padėtis? Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Sanglaudos fondas. 12 puslapis dokumente Danų kalba. Čia pateiktas dar vienas e, pavyzdys. Čia teigiama, kad yra problemų, kai kalbame apie viešosius pirkimus, apie sutartis ir e, sąskaitas faktūras. Kokios čia yra klaidos? Ar jos yra savavališkos, tyčinės ar ne? Kartais tiesiog e, nėra perskaitoma uh, pakankamai atidžiai nuostatos arba jos nėra pakankamai aiškios ir tos klaidos dėl to yra netyčinės. Manau, kad būtų svarbu išsiaiškinti, ar klaidos yra atliekamos e, sąmoningai ar ne. Aš paminėjau šituos du pavyzdžius todėl, kad jeigu skaitytume auditorumo ataskaitą, jums galėtų susidaryti įspūdis, kad daugeliu atveju, kur buvo nustatytos klaidos, Pavyzdžiui, kai buvo išmok... E, steigiamos subsidijos žemės ūkiui ir panašiai. Ir tos klaidos buvo padarytos tyčia, bet galbūt yra pavyzdžių, kur išmokos buvo išmok... per mažos, kur buvo išmokėta nepakankamai lėšų. Aš klausiu šio klausimo dėl to, kad auditorumų ataskaitos 32 puslapyje yra kalbama tik tai apie tris atvejus, kai turėjo dalyvauti ir Olaf. Tai buvo numatyti tik trys tokie klaidų atvejai. Ir taip pat buvo paminėti du pavyzdžiai, kur valstybės narės sistemiškai ir nuolatos ES teikia neteisingą informaciją. Ir kur buvo skirtos išmokos veiklai, kuri nepatenka į, te, į veiklą, kurie galima skirti tokias išmokas. Galima tų pavyzdžių rasti ir daugiau, bet aš noriu paklausti, kodėl nėra įvardyjamos tos valstybės narės, konkrečios valstybės narės. Bet aš ir taip dėkoju už jūsų ataskaitą, tikiuosi, kad ateityje bendradarbiausime naudingai. Dėkoju. Dėkoju audito rūmams už ataskaitą. Pone Kaldyra, jūs sakėte, kad sanglaudos e, fondų padėties pagerinimas yra, gali būti sėtinas, palygintinas su žemės ūkio sritimi, bet man atrodo, kad tai yra susijęs su problemomis ES finansavimo kontrolės sistemomis. Jos nepasiteisino ir mes turime pradėti nuo nulio. Ar jūs nemanote, kad ES biudžeto vykdymas dabar e, e, žengia link, teisinga linkme dėl teisėtumo ir tvarkingumo. Jūs sakėte, kad dabartinė situacija yra tokia, kad vyks e, peržiūra, diskusijos dėl peržiūros ir dėl naujos daugiametės finansavimo programos. Mes taip pat dabar vedame darybas dėl kitų metų biudžeto ir tą darome labai rimtos krizės akivaizdoje, kuri pasireiškia ES valstybėse narėse. Jeigu žiūrėsime į nuomonę dėl devintųjų metų biudžeto vykdymo, ar jūs pas, paremtumėte biudžeto padidinimą, galvodami apie devintuosius metus, ko kad prašo parlamentas? 6, pavyzdžiui, procentų, ar iš vis pasisakytumėte už bet kokį padidinimą ES biudžeto? Dėl taisyklių supaprastinimo. E, dabar vykdoma finansinio reglamento peržiūra, tačiau komisija e, ėmėsi žingsnių dėl, apsiribuoja tik tai išorės veiksmais, tačiau netliko viso, fin, visos finansinio reglamento peržiūros. Ponas Ivan. Kadangi nėra vertimo į rumunų kalbą, kalbėtoja prašoma kalbėti angliškai. Kalbėto sako, kadangi nėra vertimo į olandų kalbą, tai man smagiau. Ne vienišas būsiu. Taigi gera naujiena, kad aš ne vienišas, ne vienas toks nuskriaustas. Taigi dabar pabandysiu išversti tai, ką esu pasirašęs rumuniškai į anglų kalbą. Nepritariu su tam, ką pasakė ponas Šemeta, būtent, kad 95 procentai išmokų yra be klaidų. Nesutinku su tuo, nes žinau labai gerai, kokia yra padėtis mano šalyje. Visi mes e, žinome, kokie kiekvienoje šalyje yra padėtis ir galime uh, E, sakyti, kad pasitaiko daug klaidų naudojant europinės lėšas. E, egzistuoja problemas, e, apie kurias galbūt nacionalinės valdžios institucijos nepraneša komisijai. Manau, kad trūksta bendravimo komunikacijos tarp europinio ir nacionalinio ligmens. Aš nesu tikras, kad pavyzdžiui Rumunijos atveju nacionalinės valdžios institucijos informuoja labai tiksliai apie klaidas, kurios yra nustatomos nacionaliniu mastu. Todėl manau, kad tie 95 procentai, procentai yra optimistinis, bet nerealus skaičius. Aš esu mokesčių mokėtojų savo šalyje atstovas ir norėčiau pateikti klausimą dėl e, taisyklės 50-50, dėl nuobaudų. Aš nesutinku su tuo, kad valstybė turėtų gražinti šias lėšas, kadangi pasitaiko vietos mastų situacija, kai naudos gavėjas yra vietos administracijos įstaigos ir tai reiškia, kad mokesčių mokėtojas turi sumokėti du kartus už europinės lėšas, kurios yra panaudojamos neteisingai. Būtent tą norėjau pasakyti. O mano dar klausimas būtų toks. Ar labai, ar iš tikrųjų patikimos yra ataskaitos ateinančios iš valstybių narių? E, ir ar Europos audito rūmai tikrai labai atidžiai atsakingai žiūri į nacionalinės ataskaitas. Labai ačiū dabar, ponas, ponė, ponė Gomal. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmiausia audito rūmams už ataskaitą ir už labai puikią apžvalgą. Aišku, iškyla daug klausimų, kai kuriuos iš jų paminėjo jau ponas Hatsimarkakis, pirmiausia dėl sanglaudos ir e, sumažėjusio klaidos, klaidų lygio. Dar norėčiau pateikti porą klausimų. Pirmiausia, dėl supaprastinimo. Aš Europos parlamente dirbu neseniai ir e, supaprastinimas ar tinkamumo taisyklės, ar jos susijusios su atskiromis inicijatyvomis, kokie bus esminiai pokyčiai. Dar norėčiau e, pakalbėti apie žemės ūkį. E, iš tikrųjų, jeigu turime geras programas, jeigu turime gerą auditą, tai viskas gerai, galime pasižiūrėti, kokios yra problemos ir galime realiai įvertinti skirtingas e, sritis. Turiu galvoje apie žemės plotų išmatavimą, kai turime GPS sistemą, mes galime labai tiksliai um, išmatuoti viską. Ir pavyzdžiui, jeigu vienu, uh, apskaičiuojama vienu kvadratiniu metru per daug, tai jau susiję yra su klaida. Iš tikrųjų, mes uh, galime pasidžiaugti, kad turime veiksmingas išmatavimo sistemas ir tai gali atsispindėti ataskaitose. Ir galbūt reikia nustatyti tam tikrą ribą, pavyzdžiui, 200 tai yra riba, kurios negalima viršyti. E, ir kurią viršijus nustatomos nuobaudos, baudos. Kai tai gali būti susijęs su matavimo klaida, bet nesusijęs su kitu tais procesais, kuriuose pasitaiko klaidų. Ar į tai bus atsižvelgta, jeigu pasižiūrėsime į Vokietiją, Austriją, Skandinavijos valstybės, ten yra daug problemų susijusių su e, žemės plotų išmatavimais, kuriuose naudojama GPS sistema, bet tie dalykai nėra tyčiniai reikia suprasti, kad e, pasitaiko techninių klaidų atliekant tokius vertinimus, matavimus. Taigi reikia suprasti, kad e, pasitaiko ne tyčinio noro kažką suklaidinti, bet dėl techninių priežasčių. Ir konkrečiais tam tikrais klausimais e, ūkininkas nukenčia dėl tokių klaidų, kadangi nustatomos nuobaudos ir galbūt reikėtų kelti klausimą, kokie numatomi pokyčiai šioje srityje, žemės e, plotų apskaičiavimo srityje. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad egzistuoja skirtingi standartai, skirtingi matavimo būdai įvairiose šalyse. Mes neaudituojame europinių standartų, bet tam tikrus papildomus standartus, kuriuos yra įdėgusios valstybės narės. Mano šalyje taikomi tam tikri principai, tam tikros taisyklės e, susijusios su gamtos apsauga ir žemės ūkio sektoriuje yra tam tikrų taisyklių, kurių gali nebūti kitose valstybėse narėse. Ir e, šalis skirtingos taiko skirtingą praktiką. Jeigu neturėsime standartizuotos audito sistemos, tai galbūt ir toliau neišvengsime tam tikrų nesusipratimų. Dar norėčiau pasisakyti dėl to, ar reikia daugiau auditorių siūsti. Manau, kad reikia siūsti daugiau auditorių į tam tikras šalis, į tas, kur pasitaiko daugiausia pažeidimų. Kur vargu ar uh, reikia tiek daug auditorių siūsti į tą šalis, kur norime sumažinti klaidų lygį nuo 0,5 iki 0,4 procento. Galbūt reikėtų pirmiausia galvoti apie tą šalis, kuriuose yra daug problemų. Pirmiausia galvoju apie tokią šalį kaip Graikija. Iš tikrųjų, Danijoje klaidų lygi nuo pusės procento iki 0,4 procentų vargu. Ar reikia galvoti, kaip sumažinti tik tai tokiu kiekiu klaidas, kai kitose šalyse yra nepaprastai daug klaidų? E, pinigai turi būti naudojami žmonių labui, žemės ūkio labui. mes iš tikrųjų norime padėti žmonėms įvairiose šalyse ir visuomet turime atsiminti, kad auditas dėl to yra labai svarbus. Komisija taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia įgyvendinti taisyklės visur vienodai Ir tai nereiškia, kad vieni gali labai daug taisyklių įgyvendinti, o kiti mažiau. E, kai kas įgyvena taisyklės 95 procentais, kiti 45 procentais. Aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad neteisingas toks požiūris. E, vienodas taisyklių įgyvendinimas. Mm turi būti visur ir aš norėjau pateikti savo asmeninę nuomonę. Pirmininkas, kolegė, mes galėtume kiekvienas kalbėti po pusvalandį šią svarbę temą, bet dar dešimt žmonių nori pasisakyti. Kalbėtoja, aš nekalbu pusvalandį ir prašau leisti man pasakyti tai, ką noriu. Aš labai retai pasisakau ir noriu e, turėti galimybę išsakyti savo nuomonę dėl šios ataskaitos. Aš neleisiu jums e, manęs pertraukiniai pertraukti pirmininkas, bet tai reiškia, kad kitiems neliks pakankamai laiko pasisakyti. Kalbėtoje, jeigu jūs mane dar kartą pertrauksite, nutrauksite, tai tada e, man reikės daugiau laiko. Taigi vienodas taisyklių gyvendinimas e, buvo paskutinis punktas mano pasisakymo, aš jau beveik baigiau, taigi nereikia manęs nutraukinėti. Taigi tas e, dalykas yra labai svarbus iš tikrųjų. Ir komisija turi tai akcentuoti. Dar pabaigoje norėčiau padėkoti komisijai, kad nušvietė šį labai sudėtingą atvejį. Norėčiau patikslinti, tikrai nenoriu jūsų nutraukinėti, bet turiu pasirūpinti, kad visiems kolegom tai būtų suteikta galimybė kalbėti. Ir dėja, laikas yra ribotas. 11.15 mūsų svečiai išvyks. Ir aišku, jūsų klausimai yra verti dėmesio, verti, verti atsakyti. Ir, ir aišku, turime nusistatyti tam, tam tikrą kalbėjimo reglamentą, nes bus taip, kad vieni kalbės ilgai, kiti kalbė, galės kalbėti tik tai trumpai. Ačiū pirmininkė, aš tikrai ilgai nekalbėsiu. Norėčiau pasakyti kolegai iš Rumunijos kad ir vertimo į bulgarų ir iš bulgarų kalbos nėra, tai tikrai nesate vienišas, kalbėsiu angliškai. Visų pirma, norėčiau padėkoti audito rūmams už atliktą darbą. Ir turiu pasakyti, kad Ir tai jau minėjo dauguma kolego, kad džiugu matyti e, padėtis gerėja problematiškose e, sritise, sanglaudos sritise, tačiau klausimas kyla, kiek tai tvaru, dar daug reikia padaryti. Taip pat ir žemės ūkio srityje, e, tyrimų, energetikos. Uh, transporto srityje, plėtros srityje, kalbant apie veiksmingumo didinimą. Uh, kontrolės sistemų ir išlaidų kokybės. Kaip būtų galima pagerinti šitą veiksmingumą, ne daugiau kontrolės, bet jo veiksmingesnės kontrolės, kaip galėtumėm turėti, kalbant apie išlaidų kokybę. Ir iš tikrųjų norėčiau matyti labai konstruktyvų darbą parlamente ir tikiuosi, kad mūsų e, darbas prisidės e, prie, e, prie pažangos, kaip minėjo ponas Sondergardas, kad turėsime geresnę kontrolę to, kaip um, išleidžiami ES mokesčių mokėtojų pinigai. Dėkui. Ir uh, aš pasistengsiu kalbėti ir uh, trumpai ir atsargiai. Kalba ponas Fielneris, uh, nes iš tiesų neturėjom galimybės išsamei susipažinti su medžiaga, dar būtų per anksti kažką esmingo sakyti. Uh, E, galbūt pasikartosiu, bet pasakysiu, galbūt tendencijos ir teigiamos, bet, e, bet man susidaro įspūdis, kad tikslas dar tikrai nepasiektas yra ir kai kuriuose sritise e, kyla akivaizdžių iššūkių, aš norėčiau juos atidžiau panagrinėti. Na, žinoma, paminėta buvo žemės ūkio sritis. Ten išlieka problemos, atrodo, kad jos didėjo, bet aš užduodu savo klausimą, ar ta problema nėra tik tai sutapimas, ar tai e, yra esminis pasikeitimas. Ta pati pasakyčiau apie žuvininkystę. E, skaitant dalį apie žuvininkystę, suskausta galva, bet kyla klausimas, ar tai e, statistinė iliuzija, ar iš, ties, iš tiesų yra priežasčių, dėl ko ta galvas skauda. Tai dar reikėtų apie tai pagalvoti, bet iš tiesų yra ir sričių, kur padėtis gerėja. Pavyzdžiui, sanglaudos fondai nuo 11 iki 3 procentų. E, pas, pasikeitimas įvykęs ir turėtumėm džiaugtis, bet nesidžiaugiam. Mes ne tik tai nesi, nesidžiaugiam, bet aš turiu pasakyti, kad aš ir šiek tiek įtarus. E, įtarus dėl to, ar iš tiesų tai nėra sutapimas, ar tai ne miražas, e, ar iš tiesų tai tikrai iššūkiai. Aš nenorėčiau, kad tos ataskaitos uh, at, atrodytų kaip elektrokardiograma šokinėjanti. E, ar tai nebus tik tai tam tikri sutapimai? Kita vertus, e, įdomu buvo išklausyti pono e, Harcimarkakijos, minėjo sankcijas, aš jau šešerius metus ir tiesą sakant pavargsti. Uh, nuo pasikartojančių pažeidimų. Ir pažeidėjai tie patys yra skaitai apie tas pačias šalis ir tas pačias problemas. Ir tai mane verčia galvoti, kaip mes taikom tas sankcijas. Ar mes jas tikrai taikom? Nu, Ir ar ne į tai reikėtų susikoncentruoti šiais metais, jeigu, jeigu jau netaikom tų sankcijų, kuriuom galim pasinaudoti? Uh, Nenorėčiau užbėgti už akių labai įdomiom diskusijom dėl pono Harcimankakio darbo apie susijimo to su biudžetu, bet vis dėlto mano požiūriu tas klausimas, kaip kontrolė turėtų veikti tinkamą lygį biudžeto asignavimo. Ir čia norėčiau grįžti prie sankcijų. Jei sankcijos taikomos netinkamai, tai man būtų labai sunku pasakyti. E, gerai, lėskim daugiau. Uh, lėšų. Tos e, diskusijos tikrai bus e, aktualios, aš jų laukiu šiame e, komitete rengiantis tvirtinimui, bet tokių klausimų svarstymas ir tik, tikrai yra problemų sanglaudos ir tie žuvininkystės ir taip toliau. Be, be tų diskusijų aš taip pat norėčiau kalbėti apie sankcijas. Dėkui. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie viel deutschen gesprochenen Text. Gerbiami kolegos. Norėčiau pasisakyti apie sanglaudos fondą. Visų pirma, noriu padėkoti pirmininkui Kalderai, Kalderai už ataskaitą. Visada toks metinis ataskaitos pristatymas būna labai svarbus įvykis mūsų komitetui. pažvelgęs į sanglaudos politiką kaip pacientą, kuris praėjusiais metais labai sunkiai sirgo. Šiais metais atrodo, kad tas pacientas pasveiko, gal ne galtinai, bet jo būklė tikrai pagerėjo. Čia vertiname išlaidas ir kitą finansinę situaciją ir tai darydami turime siekti supaprastinimo. paprastinimo kurį kolegos taip pat jau minėjo. Kadangi skai, skaitome ataskaitą, matome, kad du trečdaliai klaidų atsiranda dėl sąskaitų sutačių sudarimo ir viešųjų pirkimo sistemų nevienodumo valstybėse narėse. Pavyzdžiui, viešiai pirkimai vieniems projektams yra daug sudėtingesni negu kitiems projektams. Ir dėl to taip ir yra, kad vienoje srityje situacija labai gera, kitoje srityje tų klaidų yra be galo daug. O kalbant apie valstybės narės, kurios 80 procentų administruoja savo projektus ir kur pasitaiko klaidų, Čia mums reikėtų ieškoti būdų, kaip sumažinti klaidų lygį. Tai turime aptarti su pačiomis valstybėmis narėmis. Tačiau tikrai negalime sakyti, kad yra tokių, kurie visiškai neklysta. Ir dėl to vėlgi su valstybėmis narėmis turime aptarti jų taikomą kontrolės sistemą. Kadangi dabar kontrolės sistema yra veiksminga tik tai iki tam tikro lygio, komisaras šiame ta teigia, kad tos sistemos yra patvirtinamos komisijos, komisija apie jas žino. Žinoma, tai neprieštarauja tam, kas yra parodyta ataskaitoje. Jeigu pažiūrėsime į konkrečių valstybių narių situaciją, matome, kad veiksming, kontrolės sistemų veiksmingumo lygis juose skiriasi. Deja, tokia yra padėtis. Tai reikėtų aptarti su pačiomis valstybėmis narėmis. Ir dabar pereisiu prie paskutinio savo pasisakymo punkto dėl biudžeto didinimo. Apie tai jau kalbėjome biudžeto komitete. Ar visiems būtų priimtinas biudžeto didinimas yra klausimas. Bet noriu priminti, kad čia šiame komitete mes užsiimame biudžeto kontrolę. Ir mums čia labiausiai rūpi lėšų paskirstimo efektyvumas. iš tiesų. Žinome, galime, žinoma, galime diskutuoti, ar reikėtų didinti biudžetą ar ne, nes tai įdomu visiems, bet svarbiausias komitetas, turintis aptarti šitą klausimą, yra biudžeto komitetas, o ne mūsų, biudžeto kontrolės komitetas. Kolega Gerbenas. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju pirmininkui Kaldeirai už 2009 metų metinę ataskaitą. Peržiūrėjome ataskaitą ir ją peržiūrėdamas susidariau įspūdį, kad ją skaityti šiemet yra sunkiau negu kad buvo pernai, pernykštė ataskaita praėjusiais metais labai aiškiai matėme, kad sanglaudos srityje buvo 11 procentų netitikimų, o šioje ataskaitoje dar neradau lentelės, kur būtų pateikta tokia informacija. Tai galbūt galėtumėte ją mums suteikti žodžiu. Taip pat man atrodo, kad daugiau dėmesio šiais metais yra skiriama kontrolės sistemoms, o ne bendroms jūsų darbo išvadoms. Kita vertus, manau, kad e, neramu dėl to, kad daugelįje sričių nėra veikiančių veiksmingų kontrolės sistemų. Ir jeigu tokių sistemų nėra, tai labai sudėtinga gauti teisingą informaciją. Jūs skiriate dėmesio taisyklių sudėtingumui. Praėjusiais metais apie šio klausimą kalbėjome daug griežčiau. Šiemet kalbame apie naująjį, naująjį finansinį reglamentą. Tad manau, kad Europos komisija turėtų vis tik tai skirti daugiau dėmesio taisyklių sudėtingumui, kaip kad buvo daroma pernai, nes manau, kad nemažai klaidų ir kyla dėl to, kad tos taisyklės ir reikalavimai yra pernelyg sudėtingi. Turiu klausimų ir dėl žemės ūkio. Praėjusiais metais žemės ūkio srityje buvo žalia šviesa, šiemet ji yra vėl oranžinė. praėjusiais metais blogesnė padėtis buvo kaimo plėtros rytyje. Gal galėtumėte truputį daugiau mus informuoti apie tai, kokia padėtis šiemet kaimo plėtros rytyje. Ar padėtis pagerėjo, ar ji tokia pat sudėtinga. Ir taip pat turiu klausimą dėl jūsų bendradarbiavimo su nacionaliniais auditorumais. Girdėjau, kad kai kurie nacionaliniai audito rūmai nėra labai nusiteikę uh, bendradarbiauti su Europos audito rūmais. Gal galėtumėte mums taip pat čia suteikti daugiau informacijos. Dėkui. Kolegas Tais. Dėkoju pirmininkė. Noriu išreikšti e, solidarumą su tais, į kurių kalbą šiandieną vertimo nėra. Bet e, iš esmės noriu pasakyti ačiū pirmininkui Kaldeirai už labai įdomią ir išsame metinę ataskaitą neturėjome daug laiko jai perskaityti, bet kai ją skaičiau, susidariau įspūdį, kad pagrindinė jūsų žinutė yra tokia pat, kokia buvo ankstesniais metais. Jūs vėlgi teigiate du svarbiausius punktus, du svarbiausius faktus. Tai yra 11 ir 12 puslapis. Pirmasis Faktas yra tas, kad 2009 metų sąskaitų išmokos žemės ūkio gamto, gamtinių išteklių, sanglaudos, energetikos, transporto, išorės pagalbos, plėtros ir pilietiškumo srityse buvo labai stipriai paveiktos klaidų. Čia klaidų lygis yra labai aukštas. Taip pat jūs teigiate, kad kontrolės ir priežiūros sistemos yra tik iš dalies veiksmingos siekiant kontroliuoti e, netinkamas išlaidas. Ir mano nuomonė, tokia yra pagrindinė auditorumų žinutė. Jūs taip pat teigiate, kad žemės ūkio srityje šiais metais yra padaryta pažangos kiek mažesnė pažanga yra kitose srityse, Dėl sanglaudos sakėte, kad situacija pagerėjo, tai tikrai puikios žinios, bet daug svarbiau yra tai, kad pagrindinė audito rūmų žinutė vis tik yra tokia pati, kokia buvo anksčiau. Ta žinutė yra ta, kad pagrindinė problema yra ta, kad valstybės narės netlieka savo pareigos, o komisija leidžia joms išsisukti ir jos lieka nenubaustos. Atsakingos institucijos turėtų įgyvendinti veiksmingas valdysenos ir kontrolės sistemas, o komisija turėtų kontroliuoti e, nacionalinės atsakingas institucijas, kad jos dirbtų savo darbą tinkamai. Pavyzdžiui, galime paskaityti ketvirtą dalį, 34 punktą. Čia teigiama, kad bent jau 30 procentų klaidų turėtų būti nustatytos ir ištaisytos valstybių narių prieš tai, kai galtinė informacija ir duomenys yra siunčiami komisijai. Kolegos, turime pripažinti, kad situacija yra tokia, kad valstybės narės ir jos, jos institucijos neatlieka savo pareigos. Kiek dar mums reikės kartoti? Tai kiek mes dar patvirtinsime biudžeto vykdymo ataskaitas, nors audito rūmai nuolatos kartoja, kad e, nėra išsprendžiamos esminės problemos. Dėl finansavimo jau dėl to yra kalbama daugybę metų ir parlamentas nuolatos sako, kad nacionalinės atsakingos institucijos turi pačios iš pradžių bandyti spręsti savo problemas. Ir turiu pripažinti, kad galiu ir pats jūs truputėlį nuvilti. Mes dabar dirbame prie finansinio reglamento, ten buvo pateiktas pasiūlymas dėl nacionalinių valdysenos ataskaitų. Tokį pasiūlymą gavome, bet tai yra ne tai, ko mes iš tikrųjų prašėme. Mes prašėme, kad būtų numatytas reikalavimas teikti e, ataskaitas deklaracijas, kurias pasirašytų ministrai valstybėse narėse, o ne kažkokie paskirti biurokratai kadangi faktas yra tas, kad valstybės narės netlieka savo pareigų. Ir jeigu mes įpareigotume valstybių narių finansų ministrus pasirašyti tokias deklaracijas, tada jie negalėtų taip paprastai imti ir teikti, kad jų šalyje viskas yra gerai. Tad mes čia dar kartą prašome jūsų padėti mums įpareigoti valstybės narės. E, numatyti prievalę jų finansų ministrams pasirašyti ir parengti tokias deklaracijas. dėl praėjusių metų biudžeto tvirtinimo rezoliucijos, aš tikiuosi, kad pranešėjas mums ją dar pristatys ir mes pamatysime, kas buvo žadama, kas buvo įgyvendinta, bet kadangi komisarė Šemeta čia šiandieną yra su mumis, aš noriu paklausti. Praėjusiu metu biudžeto tvirtinimo ataskaitoje 47, 47 dalyje buvo paminėtas e, laiškas, kurį parengė Olandijos ir Švedijos uh, vyriausybės ir paprašė komisijos numatyti gairias, pateikti patarimų dėl to, kokie yra svarbiausi veiksniai, kokios svarbiausi faktai, kurie turėtų būti nurodyti tokiuose nacionalinėse e, vykdymo deklaracijose. Komisaras Šemeta parengė tokias gairias mano minėtoms dviems valstybėms narėms. Ar tai buvo, ar buvo parengtos tokios gairias ar ne? Ačiū. Kolegė Grislė. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti auditorumų pirmininkui. Taip pat pasakysiu, kad mano nuomonė ataskaitoje yra daug mažiau informacijos negu praeitie. Praeitie būdavo e, pateikiami duomenys apie klaidų lygį struktūriniuose e, fonduose, o dabar sakoma, kad tik tai e, virš 2 procentų, bet nėra daugiau konkrečių skaičių ir aš norėčiau daugiau informacijų, kad galėtume palyginti klaidų lygį su ankstesniais metais. Ta galime pasakyti ir apie kitas rytis, sakoma, klaidų lygis yra tarp 3 ir 5 procentų, bet e, man atrodo, kad tokiu būdu yra sulaikoma kur kas e, reikšmingesnė informacija. Taip tik nurodant. Jūs taip pat kalbėjote apie dar e, neišliekančius įsipareigojimus struktūrinių fondų srityje. E, visa suma yra 177 milijardai, bet kiek yra įsipareigojimų dar išlikusių struktūrinių fondų srityje ir kaip yra vykdomas biudžetas? Mano nuomonė, tai tokia kokios būtų silpnosios ataskaitos pusės. Mes Luksemburgė praeitie kalbėjome apie tai, kad būtų labai gerai matyti informaciją apie klaidų lygį pagal atskiras valstybės narės. Ir galbūt e, jūs galėtumėte ką nors panašaus įdėkti. Aš kolegos nenoriu e, dabar peržiūrėti 25 e, skirtingus dokumentus. Labai ačiū, aš tikrai nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, tačiau vieną dalyką noriu paminėti. Ataskaitoje sakoma, kad imtis rodo, jog 40 procentų darbuotojų tam tikrose komisijos struktūrose gauna šeimos išmokas du kartus. Kodėl taip yra? ar tai yra komisijos klaida, ar tai yra susijęs su pačiais darbuotojais, kurie neteisingai prašo išmokų. Taip pat norėčiau sužinoti, koks yra bendras skaičius, nes turėtų būti didžiulė suma. Mes kalbame apie nuobaudas, bausmes, ar iš atitinkamų darbuotojų bus susigražintos tos sumos nustačius, kad jie kaldi. Kita kalbėtoja. Labai ačiū. trumpai pakomentuosiu ir pateiksiu klausimą. Esu labai patenkinta matydama šį dokumentą. Kai kuriuose srityse pasitaikė labai nedaug klaidų, o kai kur audito rūmų nuomonė yra veiksmingai taikoma kontrolės sistema ir tai yra pozityvus veiksnys E, bent jau žiūrint į administracinės išlaidas. Ir situacija mus padrasina. O dėl sanglaudos fondų ir išlaidų, galbūt konkrečiau galėtumėte mums pateikti informacijos. Jūs kalbėjote apie konkrečius atvejus. Aš suprantu, e, tai, kas sakoma, bet man atrodo, turime būti labai atsargus, nes situacija gali pasikeisti labai staigiai. Ir kolegos, kai kurie sakė, ar visai atsitiktinai sumažėjo klaidų lygis sanglaudos e, fondo srityje, ar egzistuoja iš tikrųjų veiksminga kontrolės sistema, ar valstybės narės pasistengia čia kažką padaryti, e, ar egzistuoja nauja kažkokia sistema Pirmininkas, aš turiu e, pirmininkui Kalderai e, trumpą klausimą ir taip pat vieną klausimą pateiksiu komisijai. Iš tikrųjų matome, kad kai kurios šalis yra sąrašo pačioje apačioje. Pranešėjas Hatsimarkakis minėjo Ispaniją, Graikiją, Italiją ir iš dalies Junktinę karalystę. Be tų objektyvių duomenų aš norėčiau paklausti, ar jūs tikrinate taip pat, atliekate tokią pat patikrą visose valstybėse narėse ir kaip dėl nepriklausomumo ligmens tų, kurie atlieka patikrą. Tai yra labai svarbu nustatant sukčiavimo atvejus. Kitaip tariant, labai svarbu turėti institucijas kontrolės, kurios būtų nepriklausomos nuo uh, E, kontroliuojamųjų struktūrų. Dabar klausimas e, ir pastebėjimas ponui e, šiame. Tai, man atrodo, atėjo laikas imtis politinių iniciatyvų valstybių narių atžvilgių, kurios ne tik tai retkarčiais, bet metai iš metų dirba nederamai tam tikrose sektoriuose. Kalbu apie viešųjų pirkimų problemas, apie sąskaitų faktūrų e, problemas ir konkursus viešuosius, kur tikrai yra nemažai sukčiavimo atvejų. Norėčiau praktinio atsako, ne tik tai bendro, bendrai žodžiais suformuoto atsakymo. E, aš pirmiausiai norėčiau suteikti žodį e, ponui Šemetai, nes jisai yra gavęs tam tikrų konkrečių klausimų. Dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad e, biudžeto vykdymo procedūra tik prasideda ir jūs turėsite galimybę išklausyti mano kolegų, kitų komisijos narių, e, kurie atsakingi už konkrečias išlaidų sritis ir tada bus galima pateikti detalesnius klausimus jiems, kadangi jie atsakingi už konkrečias sritis. Tačiau aš pabandysiu trumpai paminėti pagrindinius e, diskusijoje paminėtus punktus. Pirmiausia, dėl e, pranešėjo iškeltų klausimų, dėl to, kas e, susijęs su bausmėmis, nuobaudomis. Turiu pasakyti, kad komisija taiko vis griežčiau bausmių sistemą, sankcijų sistemą. Uh, E, siekdama, mm, nu, kad būtų mm, teisingiau nustatytos neteisingai panaudojamos lėšos, susigražinamos, susigražintos lėšos, taip pat, kad būtų ištaisės klaidos. Buvo priimta 11 sprendimų dėl mokėjimų sustabdymo konkrečioms šalims e, pastaruoju metu ir Mes taip pat turime čia būti pakankamai atsargus, kadangi mokėjimų sustabdymas e, turi ir kitą pusę. Programų įgyvendinimas nebevyksta taip sklandžiai, jeigu nu, nutraukiamas mokėjimas, sustabdomas mokėjimas. Mes turime galvoti apie tai, kaip sankcijų sistemą taikyti griežčiau ir kaip um, užtikrinti geresnę informacijos kokybę ateinanč, informacijos ateinančios iš valstybių narių. Auditorumai teisingai į šį klausimą pasižiūrėjo. Uh, 2007-2013 metais mes dėgiame naują elektroninių deklaracijų e, sistemą susigražinti, dėl susigražintinų sumų. Valstybės narės taiko šią sistemą ir mes manome, kad per šį programavimo laikotarpį informacija apie susigražintinas e, sumas, kurią teikia valstybės narės, bus kur kas geresnės kokybės negu kad anksčiau. Dėl 50-50 šios taisyklės turėčiau paaiškinti, kad ši taisyklė taikoma tik tai kaip sankcija tais atvejais, kai valstybė narė neįgy, pati neišieško e, sumų. Tai nereiškia, kad nereikia išieškoti neteisingai panaudotų e, lėšų. E, valstybė narė privalo susigražinti, išsieškoti visas e, sumas neteisingai išmokėtas. Ši taisyklė yra labiau disciplininė, discipl... drausminė, o nesusijusius tiek su mokesčių mokėtojų pinigų leidimu. Dar vienas e, paaiškinimas. Kalbame apie 24 procentus švietimo srityje, 62 procentus, kaip kad minėjo ponas e, Balčytis, ekonomikos ir finansų srityje. Tai yra klaidų dažnis, o ne lygis. Abiejose srityse švietimo ir kito. E, švietimo konkrečiai srityje klaidų lygis yra tarp 2 ir 5 procentų, kaip kad minėjo audito rūmai. ir egzistuoja skirtumas tarp e, tų dviejų mano minėtų elementų. O dėl lėšų panaudojimo veiksmingumo vertinimo ataskaitų, jos buvo paminėtos komentaruose. Aš pats labai laukiu, noriu kuo greičiau pamatyti šias ataskaitas. Ir e, labai norėčiau e, kuo tiksliau apibūdinti pagrindinius rodiklius, pagal kuriuos yra e, vertinama. Jeigu jūs pasižiūrėsite į biudžeto išlaidas, tai iš tikrųjų tie rodikliai labai svarbus ir mums reikia tai įdėkti programų srityje per naująjį programavimo laikotarpį. Aš tikrai pasistengsiu, kad tokios nuostatos būtų įrašytos į e, program, būtų taikomos programoms pagal konkrečias išlaidų sritis. Dabar dėl supaprastinimo. E, šis klausimas iškilo daug kartų ir norėčiau pasakyti, kad labai greitai bus paskelbtas komunikatas dėl supaprastinimo taisyklių e, kitoje daugiametinėje finansavimo programoje. Mes norime įdėkti sisteminį požiūrį taisyklių supaprastinimui ateityje, taip pat koordinuotą požiūrį e, net galvoti apie atskiras programas, bet norėtume turėti tam tikrą sistemą, pagrindą e, supaprastinimo. Jeigu pasižiūrėsite į komunikatą dėl biudžeto peržiūros, tai pamatytumėte, kad, e, tai, kad minimas ten labai e, rimtas principas, būtent, kad mūsų ketinimas būtų įdėkti kaip galima daugiau sektorinių taisyklių, kurios būtų tiesiogiai siejamos su finansiniu reglamentu. E, kitaip tariant, e, finansinio e, reglamento taisyklės turėtų galioti atviruose sektoriuose ir tik tai jeigu atsiranda kokie nors e, konkretūs klausimai, iškyla kokiame e, nors konkrečiame sektoriuje, tada galima į tą specifiką atsižvelgti pritaikant išimti. Tačiau mūsų nuomonė finansinis reglamentas kaip po toks yra dokumentas, kuris reglamentuoja e, išlaidų panaudojimą programoms. Dėl valdymo ir kontrolės sistemos valstybėse narėse Manau, jog vienas iš svarbių klausimų yra, kaip griežtai įgyvendinti dabartinius teisės aktus. Aš suprantu, kad teisės aktai 7-13 metų programavimo laikotarpiu yra gana neblogi jie yra įgyvendinami gana griežtai, prižiūrimi komisijos taip pat griežtai ir nustatomos sankcijos, jeigu valstybės narės reikalavimų neįvykdo. Kaip žinia, pasiūlyme dėl finansinio reglamento peržiūros Mes kalbame apie nacionalinės valdymo deklaracijas. E, jos turėtų pagerinti valstybių narių atskaitomybę. Taip pat e, reikia kelti klausimą dėl to, kas turėtų pasirašyti deklaracijas. Mūsų uh, E, nuomonę, metinė valdymo deklaracija turi būti pasirašyta aukščiausiųjų valdymo lygmenių. Ta pati principą e, reikia taikyti ir komisijoje. Generalinis direktorius yra aukščiausio lygio pareigūnas, kuris turi pasirašyti metinės veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad yra savo atsakomybę dėl, dėl visų išlaidų, užtikrinti, kad jis yra atsakingas. Kaip žinia, mes dabar diskutuojame, parlamentas diskutuoja ir taryba dėl e, finansinio reglamento. Jūs galiausiai kartu ir nuspręsite dėl to, koks bus galutinės peržiūros rezultatas. Dar buvo pateikta konkrečių klausimų dėl gairių nacionalinėms deklaracijoms. Tikriausiai mano darbų tvarkėje būsit pastebėję pažadą šiais metais pateikti konkrečių pasiūlymų E, gairės jau baigiamos renkti ir per ateinančias savaitės jos bus paskelbtos. Mes jau beveik visą darbą atlikome. Dėl viešųjų pirkimų. Pirmininkas Kaldėra taip pat minėjo, kad viešieji pirkimai yra viena iš sričių, kur pasitaiko daugiausiai klaidų. Sutinku su tuo, kad viešųjų pirkimų taisyklės yra gana sudėtingos. Būtent todėl komisija rengia mokymus atsakingiams pareigūnams, kurie mm, valdo tvarko viešųjų pirkimų lėšas. Mes taip pat e, paskelbėme gairias viešųjų pirkimų sityje dėl lėšų valdymo. Aš asmeniškai manau, kad būtų įmanoma supaprastinti viešųjų pirkimų taisyklės, tačiau tą turėtų klausimą e, spręsti visa komisija. Buvo išsakyta tam tikrų abejonių dėl 95 procentų išlaidų, e, kaip buvo teikta, ten nėra e, jokių klaidų tuose 95 procentuose. Aš čia nieko pats neišradau, būtent audito rūmai savo ataskaitoje e, apie tai kalba, kad pirmą kartą viso biudžeto vykdyme 95 procentai sandorių bent jau įvykdyta be klaidų. Tai yra didelis pasiekimas komisijai e, ir parlamento griežta priežiūra prie to taip pat prisidėjo kadangi rengiamos ir konkrečios biudžeto vykdymo procedūros. Tačiau galbūt nereiktų pasakyti, kad mes jau viską padarėme, turime dirbti ir toliau. Yra sričių, kur galima dar daug ką patobulinti ir manau, kad kartu su parlamentu e, toliau gerinsime ES lėšų finansinį valdymą. Ačiū. Dabar žodė suteiksiu pirmininkui Kalderai. Išvadoms padaryti, žinau, kad klausimų daug ir liko tik pusvalandis. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į visus klausimus, paliesti visas išsakytas pastabas. Visų pirma, norėčiau padėkoti už malonius žodžius išsakytus pranešėjo pono Harcimarkakio ir visų komiteto narių. Rūmai iš tiesų siekia pateikti šią institucijai, komitetui pačią geriausią ataskaitą ir aš vertinu, vertinu išsakytas pastabas. Uh, teis, atsiprašau, rūmai to užsiema kiekvieną dieną ir mane gan nustebino pastebėjimas, kad šioje metinėje ataskaitoje pateikta mažiau informacijos negu ankstesnėse, nes um, man atrodo, kaip tik tai atvirkščiai pateikėme daug, kaip tik tai daugiau duomenų apie kiekvieną politikos sritį e, iliustruojame tiksliai, kokia yra klaidų amplitudė kiekvienoje politikos uh, srityje ir e, sanglaudos atveju mes pasakėme, kokia labiausiai tikėtina na, klaidų norma. Žinoma, aš nesileisiu į techninės diskusijas dėl to, kas labiausiai tikėtina ir mažiausiai tikėtina, bet pernai prieš metus mes sakėme šiam komitetui, kad vienuo, bent jau 11 procentų išlaidų sanglaudos srityje neturėjo būti uh, kompensuoto šiais metais, tai paminėjome ataskaitoje, kai kurie nariai jau tai citavo, tai yra ataskaitoje bent 3 procentai išlaidų neturėjo būti atlyginta ir tai yra pažangos matas. Tačiau, e, aišku, yra įsakytas atsargumas dėl tokios tendencijos. Aš nekomentuosiu to. E, dabar dėl sistemos ne visada galbūt suprantame. Uh, uh, E, pro, problemas, tai jei, e, jei, jei nežinome apie priežasčių, negalima sakyti, kad labiau koncentruojamės į sistemas ar mažiau negu anksčiau. Nes e, mūsų dėmesio intensyvumas yra toks pats, ką mes norime aiškiai pasakyti, kad kol problemos, silpnybės, uh, valdymo kontrolės sistemų komisijos lygmenio ar valstybių narių lygmenio nebus ištaisytos, tos klaidos ir toliau bus. Tai aišku. Ir ką mes sakom, kad kol problemos nebus išspręstos, klaidos ir toliau bus. Ir atsakyčiau ponui Fieleriui, nesabuklas ir nesutapimas yra, kol problemos nebus ištaisytos, e, iš tiesų ir bus tie sviravimai. Kodėl komisijos rezultatai to, tokie, kokius pristatom šiais, šiais metais? Jei pažvelgtumėm į 16 veiklos programų vertinimą matytumėm, kad, kalbant apie pagrindinius reikalavimus susijusius su e, valdymo institucija, e, tvirtinimo institucija ir audito institucija, e, visa lentelė yra praktiškai žalia. Ir tai yra labai svarbus pasikeitimas palyginti su praeitim, su to, kas anksčiau buvo, tai galima aiškinti kaip ženklas, kad naujoji sistema 7-13 metų programavimo laikotarpio veikia veiksmingiau, efektyviau. Klaustukas, ar tai ekonomiškai naudinga, ar mes, e, e, kaip, kaip mes panaudojame tas lėšas. Ir aš turėčiau pasakyti, kad e, išlaidų paidomo norma sanglaudos srityje yra mažesnė ir ypač vertumėm į uh, įgyvendinimo skaičius mūsų ataskaitoje dalies skirtoje sangladoje ir pastebėtumėm, kad tarpiniai mokėjimai atitinka 203 milijardus. Jei devintųjų metų pabaigoje viso laiko tarpio vykdymo norma, e, tai yra ketvirtis laikotarpio, tai galime e, pastebėti e, nedidelį pagerėjimą, kodėl viskas vyko taip, kaip vyko. Mūsų supratimu reikėtų tai vertinas išvelgti į du e, elementus. Ir e, mūsų ankstesnės pajamos bankose neatspindi atitinkamų e, e, pajamų. Ir iš tiesų esmė yra nesustoti. Turim toliau dirbti, už tai atsakingos yra valstybės narės ir komisija. Ir žinoma, mes visą tai darom labai sudėtingų momentų valstybėm narėm, mes tai žinom. Dėl žemės ūkio taip pat e, turėčiau kai ką pasakyti. Kodėl žemės ūkėje padėtis e, kitokia negu pernai. Tai yra būtent todėl, kad problemos sistemose e, liko. Prieš penkerius šešerius metus rūmai e, konstatavo, kad esminė sistema išlaidoms žemės ūkėje valdyti valstybės narėse yra integruota kontrolės sistema. Ir praktiškai Buvo sutiktas dešimtmetis, tuomet 15 valstybių norių gyventi šitą sistemą ir, ir taip mes pasakėm, kad tai bus, jeigu tai e, tinkamai gyvens valstybės narės ir e, E, tuo pat metu buvo problemų e, dėgiant sistemą Graikijoje ir komisija ir valstybės narės, aišku, e, dėjo pastangas tai įdėkti, bet dabar jau ne 15 valstybių narių, o 27 valstybės narės, kurios turi taikyti šią sistemą ir turi tai valdyti, taikydamos naujesnės priemonės, rizikinkesnės priemonės, kurių anksčiau jakse nebuvo. Dabar tai yra. Tai jeigu palygintumėm Um, sistemas uh, mūsų ataskaitoje, tai pastebėtumėm, kad kad žemės ūkio srities uh, rezultatai yra, galim sakyti, raudonesnė negu, negu sanglaudos. Uh, Tai jeigu, jeigu pasi, pasižiūrėtumėm į komisijos ataskaitą atitinkamų generalinių direktoratų, ataskaitą skirtą žemės e, ūkio valstybėse narėse, tai atitiktų, ką mes e, e, pastebim. Taigi, iš tiesų problemos žemės ūkiai išlieka ir reikės išspręsti, o tie sviravimai iš, iš, išliks, kol tų problemų neišspręsim. Čia panašiai kaip gyvenime. Uh, Jeigu turi infekciją, tai aspirino neužteks, reikia antibiotikų ir čia tokia pati padėtis. Dabar kreipsiuosi į poną Sandergartą. Sakysiu jam, klaidos tai nesukčiavimas. Klaida tai neatitiktis taisykliai. jūs pridėjot papildomą elementą, apibrėžėt klaidą kaip tyčinį nukrypimą nuo to, kaip teiksime. Tai kitas klausimas, tai jau bus sukčiavimas. O ką aš norėčiau pasakyti, kad tai, ką mes stebime, tai, kad mūsų nustatytos klaidos, bent jau didžiaja dauguma, nereiškia sukčiavimo atveju. Jei yra įtarimo, tai rūmai imasi tinkamų priemonių, kad perduotų klausimus Olafui. Uh, jūsų e, pateiktas skaičius, trys atvejai tai yra vidurkis, e, mes Olafui perdodam daugiau. Ir turėčiau pasakyti, jei atliekant mūsų e, auditą, jeigu atliekant auditą kyla įtarimas, nes rūmai neturi kompetencijos pasakyti, čia sukšiavimas, čia nesukšiavimas. Jeigu kyla įtarimas, tai mes pasirūpinam, kad atitinkamai tie atvejai būtų nagrinėjami. Ir mūsų auditas atskleidžia neatitikti taisyklėms, tai yra, tai yra klaidos. Ir būtent e, tai mes turim galvoje, sakydami e, klaidą, kad tai nėra tyčinis nukrypimas. Keli komiteto nariai kalbėjo apie finansinio reglamento supaprastinimą, apie susitelkimą į ekonomiškai naudingesnės sistemas, ką būtų galima padaryti šioje srityje. Dėl to abiejų dalykų galėčiau pasakyti štai ką. Čia Čia norėčiau pasakyti, kad audito rūmai savo nuomonę dėl finansinio reglamento išdėstymo nauja redakcija pateikė e, praeitą savaitę Europos parlamentui ir, e, aišku, mes esame pasirengę išsamiu išnagrinėti savo nuomoje kai kurios elementus, nes e, mes kalbėsime kalbėsime apie, apie būsimas valdymo kontrolės sistemas, finansų reglamente tai jau numatyta yra ir dabar yra metas pasakyti, jeigu norime spręsti problemas, vykdyti reformas, dabar tai reikia daryti. Jau pateikėm savo nuomonę tuo klausimu, turėtumėm labai atidžiai panagrinėti ar ta valdymo sistema, e, kurią bandom tiekti, sprendžia tuos keturis klausimus. Taip pat turime pasirūpinti, kad e, tai būtų gyveninta po 13 metų. Ir tai darydami turime užtikrinti, kad sektoriniai teisės aktai, kurie apibrėžė įvairių išlaidų programų taikymo e, sritį, turėtų būti priemonės tam pasiekti. Nes aš, kaip sakiau, labai daug kas e, priklauso nuo to, kokias nuostatas įrašysime sektorinius teisės aktus. Ne, Andrėsen klausė, ar mūsų ataskaitoje yra teigiama e, tendencija. Turiu pasakyti taip, perskaitykite 126 dalį. Iš tiesų yra teigiama tendencija. Uh, Turiu galvoje, kaip mūsų institucijos, valstybės narės e, e, dirba. Ką mes norim pasakyti, tik tai tie, kad nenusiraminkim dar. E, tendencija dar nėra patvirtinta. Turime labai rimtai dirbti, siekdami užtikrinti, kad, kad situacija nepablogėtų ateityje. Neaudito rūmai turėtų nuspręsti, kas, koks turėtų būti biudžetas ateityje, iš tiesų jūsų institucija, parlamentas prie to turi prisidėti daug aktyviau. Mes tiesiog vertiname, nebent aišku bus pakeista sutartis, bet mes, auditorumai, neteikėme rekomendacijų dėl biudžeto didinimo lubų. Tačiau nereikia nepamiršti, kad įvairios programos vykdomos ES yra daugiamečio pobūdžio. Tai reikėtų visada turėti galvoje. Kai kurie kolegos klausė dėl bendradarbiavimo su nacionaliniais audito rūmais, audito institucijomis. Sudėtingus sunkumai, su kuriais susidurėme, ponas Ivanas minėjo juos ir kiti kolegos, taip pat kalbėjote apie nacionalinės ataskaitas skirtas komisijai. Čia turiu pasakyti, kad mūsų santykiai ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis audito institucijomis yra pakankamai vaisingi. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabar mes atliekame dvi bandomasias iniciatyvas atlikti e, auditą kartu audit, Europos audito rūmams ir nacionalinėms audito institucijoms. Šita programa yra atliekama su Niderlandais ir su Čekija, Čekijos audito biuru. Mes nekantriai laukiame, kokie bus šitų bandomų iniciatyvų rezultatai, kadangi čia vertiname išlaidą žemės ūkio srityje. Ir tikimės, kad reik, bus galima e, pasiremti šių dviejų iniciatyvų gautais rezultatais ir tada, jeigu taip, mes pateiksime jums savo rekomendacijas ir savo nuomonę kitų metų žemės ūkių skirtų e, lėšų srityje. Žinoma, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis remiasi ES sutartimi, taip pat pasitikėjimu ir pagarba vieni kitiems. Ir jeigu šitie principai bus ir toliau taikomi, mūsų bendradarbiavimas bus naudingas nes bendradarbiavimas visada yra savanoriškas veiksmas. Mes esame nusiteikę bendradarbiauti ir tikimės, kad ir kita pusė valstybių narių audito institucijos ir toliau rodys tokį teigiamą nusiteikimą. Bet reikia pabrėžti, kad nacionalinės audito institucijos yra nepriklausomos. Praėjusiais metais buvome susitikę su 27 nacionalinių audito institucijų vadovais ir ten buvo iškelta tam tikri nuogastavimai dėl to, kaip vyksta mūsų bendradarbiavimas, bet e, problemos, kurios atsiranda kai kuriuose valstybėse narėse, kurios nėra ES narės, bet priklauso tom pačioms regioniams organizacijoms, pavyzdžiui, Euroson organizacijai, kuri, kuri jungia visas Europos šalių audito institucijas buvo nurodyta, kad yra tam tikrų nuogastavimų bendradarbiavime, dalyvavime tokių organizacijų veikloje, mes nusintėme toms organizacijoms laišką. pabrėždami, kad nacionalinės audito institucijos yra vis tik nepriklausomos institucijos. Kitas klausimas yra audito padalinių nacionalinėse administracijos sistemose nepriklausomumas. Dėl to, kiek savarankiškai jos gali renkti ataskaitas. Žinoma, čia audito rūmai neturi vertinti tokių skyrių, audito, audito skyrių nepriklausomybės. Čia jau nebe mūsų reikalas. Bet uh, tikrai nekyla jokių konflikt, interesų konfliktų dėl šių skyrių ir tų institucijų, kurioms jie turi teikti ataskaitas. Kalbant apie struktūrinius fondus dabartinėje sistemoje, ataskaitos turi būti teikiamos komisijai, kitose sritise ataskaitos yra teikiamos kitoms institucijoms, bet tie, kas teikia ataskaitas, vis tiek lieka nepriklausomi. Ir mes, gavę tokius duomenis, vertiname tokių institucijų veiklą tik tai remdamėsi jų audito sistemos veiksmingumu. Mes galime remtis tik tai e, jų teikiamomis ataskaitomis, kurios yra kurios mus pasiekia per komisiją, nes pirminis ataskaitų gavėjas yra Europos Sąjungos komisija, o ne audito rūmai. Tad mes tik tai tokiu lygiu galime kontroliuoti nacionalinės audito institucijas ir jų veiklos rezultatus. Jo pagrindinis priežiūrėto vaidmuo atitenka vis tik ES komisijai. Kitas klausimas, kurios laukiame iš pono Greslerio. Dėl garantinių pareiškimų iš valstybių narių. Mes jau sakėme, kad visų pirma, to, tai nėra numatyta sutartyje ES, o antra, tai audito rūmams tai nebūtų praktiškai įmanoma reikalauti tokių pareiškimų. Komisija turėtų teikti informaciją, pagal kurią me, galima vertinti valstybių narių veiklos rezultatus. Mūsų kaip išorės auditoriaus vaidmuo yra vertinti informaciją, kurią gauname iš komisijos. Nes turi veikti vidinė kontrolės sistema, kuri turi veikti skirtingais lygiais. Visų pirma, atsakomybė tenka žemiausiam vietiniam lygmeniui, komisijai ir panašiai. Vidaus kontrolės sistemai, sistema yra būtina. Ir jeigu Europos komisija, kuri stebi ir prižiūri nacionalinės institucijas, mums galės pateikti tokią informaciją, mes ją ir remsimės. Ir mes tik tai remdamiesi Europos komisiją galime spręsti, ar mums patikima informacija yra patikima ar ne. Dėl įsipareigojimų sanglaudos rytyje šiais metais audito rūmai nustatė geresnius veiklos rezultatus visoje sanglaudos rytyje. Mes komisijos prašėme duomenų, jais pasirėmėme ir nustatėme, kad sanglaudos e, rytyje įsipareigojimai yra vykdomi geriau. Tai galite rasti iš viską 29 puslapyje. Ir ten pamatysite, kad stipriai išaugo įsipareigojimų vykdymas sanglaudos ir socialinės politikos rytyje yra iš, išaug, e, padidėjimas yra daugiau negu 50 procentų. Tad, ponė pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad ši institucija, Europos parlamentas, kuri pradeda biudžeto vykdymo tvirtinimą, turėtų bendradarbiauti su visomis susijusiomis pusėmis, o iš mūsų pusės galiu pasakyti, kad mes esame nusiteikę palaikyti aktyvų dialogą ir jeigu turėsite kokį nors klausimų, mes mielai juos atsakysime raštu, nes dabar jau mūsų laikas baigėsi. Manau, kad atėjo laikas rimtai spręsti tebe egzistuojančias problemas. Suvienodinimas yra svarbus. Jeigu jūs manote, kad audito rūmai turėtų parengti nuomonę dėl finansinio reglamento, mes mielai tai padarysime. Nes čia ta, juo yra sprendžiami svarbus klausimai, kurie turės dėlės įtakos ateičiai. Dėkoju už šią galimybę pristatyti ataskaitą ir už jūsų dėmesį. Dėkoju Jums už atsakymus į klausimus. Matau, kad ponas Hatsimarkakis dar norėtų pasisakyti. Pranešėjas. E, dėkoju pirmininkė. Žinau, kad audito rūmų vadovas neturi daug laiko, taigi trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Šiemetai už atvirus atsakymus, už tai, kad papasakojo mums apie priemonės, kurių komisija imsis nedelsdama. Tai, man atrodo, yra geras pagrindas bendradarbiauti mums ir komisijai. E, dėl skaičių, kuriuos sunku rasti ataskaitoje, iš tikrųjų pasakyčiau, kad e, ši ataskaita galbūt yra labiau užkoduota, sunkiau rasti konkrečių duomenų. Pavyzdžiui, 3 procentai e, minimi sanglaudos fondų atveju, bet 101 puslapyje kalbama apie tai, kad ta suma neturi būti išmokama. Aš nežinau, Ar e, ir kartais galbūt gerai būtų, jeigu ir uh, tas uh, koduotas signalas kartais nėra toks blogas, nes pernelik didelis atvirumas gali sukelti tam tikrų ir nesusikalbėjimų, nesusipratimų. Uh, bet dabar perinu prie kito klausimo. Yra bendros. Uh, klaidos, yra sisteminės klaidos ir reikia į tai pasižiūrėti, reikia pagalvoti, kaip mes galėtume geriau atskirti vienas nuo kitų. Aš norėčiau padėkoti komisarui, kad jis galvoja apie supaprastinimą taisyklių. Iš tikrųjų, supaprastinimas gali būti labai naudingas. Pirmininkė, Kaldeira, aš labai džiaugiuosi, kaip jūs e, rengėte, tuo, kaip jūs rengėte pranešimą. Taip, tendencijų atsirado e, pozityvių, bet dabar įsigaliojusi Lisabono sutarčiai mes turime tikrų uh, naujų galimybių ir laukiu jūsų atvirų pastebėjimų. Dėkoju uh, komisaru Šemetai, dėkoju auditorumų vadovui už pasisakymus.